NV ir AGRI komitetų posėdį. Džiaugiuosi, galėdamas prie jūsų prisijungti. Jau įvyko mūsų atskiras posėdis, jame svarstėme labai svarbius dalykus susijusius su žemės ūkiu ir kaimo plėtra. E, Priemėme Brazilijos žemės ūkio ministerijos delegacija, kurioje buvo senatoriai, parlamento nariai. Sustikimas e, buvo labai įdomus, dalyvavo ir Brazilijos ministras, tad dėl tos priežasties truputį vėlavome, labai atsiprašau. Dabar e, keletas formalumų, 22 e, kalbos, vertimas į jas ir iš jos. E, e, dokumentai yra prieinami elektroniškai ir e, mūsų posėdis transliuojamas internete. E, toliau posėdžio protokolo tvirtinimas. E, tvirtiname vasario 23 dienos protokolo. Panės ir ponai, per nelik ilgai nenorėčiau kalbėti, didelių įžangų daryti. E, Niekiek nebejoju, kad mūsų pranešėjai daug geriau išmano šią temą negu kad aš. Deja, yra tam tikrų problemų. Ponės Moj skrydis e, vėlavo, todėl e, pranešimą pristatinės vien tik tai ponė Zomer. Jeigu nebūtų daugiau e, norinčių pasakyti iš karto ir suteikčiau žodį poniai Zomer. E, noriu tiesiog e, neišsiplėsti ir taupydamas laiką iškart suteikiu žodį poniai Zomer. Na, dėkui, ponė pirmininkė, kolegos, Mūsų šios dienos posėdžio tikslas yra pašnekėti apie pakeitimus, kurie pateikti dėl šio pasiūlymo, dėl klonavimo. E, esu nustebusi, e, matydama, kad nors tarp frakcijų ir nėra labai didelės vienybės vis tik tai, ir tai yra teigiama, e, vis tiek buvo pateikta 136 pakeitimai. Na, jeigu pažvelgsime į tos pakeitimus, tai juose atsispindi vienybė. E, daug iš tų pakeitimų praktiškai siekia to pačio tikslo ir praktiškai siekia būtent tų tikslų, kurių mes e, su Julia Moy ir siekiame savo pranešime. Taigi tie pakeitimai e, arba panašus, arba tiesiog tapatus mūsų mintims. E, pavyzdžiui, e, importo ir patekimo į rinką draudimas, ne vien tik tai drausti tokių gyvūnų importą, bet taip pat jų palikonių ir įvairių produktų importą, atsekamumo dalykai, taip pat jie jau yra mūsų pranešime sporto ir kultūros renginiai, jiems daroma išlyga, siūloma daryti išlygą ir tai prieštaroja mūsų pranešimui. Mes norėtume e, išlygos išimties tik tai mokslo tyrimo veiklai e, bet e, tai atspindi žaliųjų frakcijos poziciją. E, kalbėjau su e, kolegomis, su Kostinger ir pati pateikiau savo pakeitimą dėl sporto, nes, mano manimu, nepakankamai vienprasmiškai kalbam apie sportą, kalbame apie E, gyvūnus, kurie yra e, laikomi e, ūkininkavimo tikslais, bet aš manyčiau, kad čia labai aiškiai reikia pasakyti, kad turime apimti ir tuos gyvūnus, kurie laisvalaikio ir sporto tikslams yra auginami. Taigi turime nepalikti čia spragos. E, žalieji pateikė keletą įdomių pakeitimų, pavyzdžiui, naują klonavimo apibriežtį siūlo, e, įtraukiant taip pat ir embrionų klonavimą. E, yra taip pat pakeitimų, tiesą sakant, kurie eina visiškai priešingą kryptim, negu kad mūsų pranešimas. Yra norinčių daryti tam, tikrą apribo, e, tam tikrus apribojimus gyvūnų ir embrionų klonavimui ir e, kai kas užgrėbė e, pernelik toli. Pavyzdžiui, uždrausti mėsos importą iš visų trečiųjų šalių, kurios leidžia GMO klonavimą. Mums atrodo, tai yra pernelik plačiai užgriepta ir nepatenka į mūsų pranešimą apriepti. Aš e, smulkmeniškai išanalizavau visus pakeitimus ir savai suprantama, su Džiulija Moj vėliau mes taip pat juos e, išanalizuosime. Tikiuosi, kad e, rasime sutarimą ir dėl pranešimų, ir dėl pakeitimų. Tad uh, Kolegos, aš tikrai būčiau dėkinga, jeigu kai kuriuos iš tų pakeitimų jūs man paaiškintumėte, nes tai atitiktų ir mano, ir jūsų interesus. E, turi, tikrai reikia, kad jūs e, mane įtikintumėte ir skatinu jūs tai padaryti. Dėkui iš anksto ir ačiū už pastabas. Dėkui. Labai ačiū, poniai Somer. Pradėkime nuo įprastos tvarkos. Pirmiausia, šešiliniai pranešimai. E, nebent kas nors nori pasakyti beilės, bet šį pateiksiu sąrašą. E, pirmoji dalis. Pone Ajuso, pirmoji. Daugiausiai dvi minutės. Labai ačiū, gerbiama Gerbiamas pirmininkė, tikrai ilgiau nekalbėsiu kaip dvi minutės. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams, Somer ir Moj, už jų darbą, nes tai iš tikrųjų yra labai sudėtingas klausimas. Žiūrėdama į pakeitimus, noriu pasakyti, kad e, EFSA pranešimai, ataskaitos nėra mokslinės, tikrai jos yra mokslinės, nes jas rengia uh, mokslininkai pagrįsta, viskas yra moksliniais duomenimis iš viso pasaulio. Tai nėra ataskaita, kurią rengia, rengia tarnautojai, tai yra ekspertų ataskaita dar dėl pakeitimų. Kai kas prieštarauja biovairovės principams, kaip ir dirbtinis apvaisinimas E, gyvulių klonavimas reprodukcijos tikslais gyvulininkystėje yra problema. Ir tai taip pat prieštarauja biorovės dėsniams. Šiuo atveju kalbame apie klonuotus gyvūnus. E, klonai yra tokie pat kaip tas gyvūnas, iš kurio paimtas, e, paimtas lastelės bet manau, kad mes turime būti griežtesni savo pranešimuose. Būtent tą norėjau akcentuoti. Aišku, tie dalykai, galime sakyti, kenkia gyvūnų geroviai, nenorime klonuotų gyvūnų Europoje, viskas gerai, bet mes turėtume naudoti tikrus ir mokslinius argumentus. Ta aš norėjau pasakyti. Ačiū. Labai ačiū. Pone Sarbu. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie taikymo sritį. Labai daug pakei, pateikta pakeitimų ir kalbama apie klonuotų gyvūnų palikuonis ir palikuonių palikuonis. E, klonuoti gyvūnai sudaro proceso dalį, jie jau turi genus, kurie yra tyčia izoliuoti ir nukopijuoti. Jeigu mes priešinsimės klonavimo principams, tai mes turėtume priešintis e, galimybei įsigyti produktus, kurie yra iš klonuotų e, gyvūnų Mano pakeitimai nori patikslinti kai ką, pavyzdžiui, import testavimo importo sertifikatai turi įrodyti, kad gyvūnai ar produktai nėra iš klonuotų gyvūnų ar jų palikuonių. Europos gamintojai tokiu būdu e, neturės taikyti atsekamumo sistemas, kad būtų galima uh, kad tai, nes tai gali sukelti pernelyg didelę biurokratinę naštą. Labai daug uh, pakeitimų uh, siek, įves daug painiavos, uh, kalbėdami apie laikiną draudimą. Aš suprantu, kad uh, laikinas draudimas nebūtų pakankamai tvirtas signalas. Pateikti pakeitimai rodo, kad uh, bandoma kažką laikinai dėkti, kad e, būtų paveikta visuomenės nuomenė, tačiau komisija turėtų daugiau dirbti šie srityje ir sekti, ar visuomenės nuomonė nesikeičia dėl klonuotų gyvūnų ir jų produktų. Uh, Bet dabar matome iš apklausų, kad visuomenė yra priešiškai nusistačiusi prieš tai ir mes, kaip piliečio atstovai, turėtume akcentuoti šią poziciją ir atspindėti tai pranešime ir darybose su, su taryba. Ačiū. Dabar e, ponia Agilėra dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjas E, pirmiausia, dėkuoju poniai Somer. Norėčiau dar pasakyti, kad pakeitimai, kuriuos pateikiau, atspindi poziciją, kuri galbūt yra tarpinė tarp komisijos pasiūlymo ir e, pranešėjų pozicijos. Aš norėčiau trumpai pristatyti tuos pakeitimus. Aš sutinku su laikinomis priemonėmis. Ir galbūt laikui bėgant, pavyzdžiui, paaiškės, kad nėra jokios rizikos ir gali visa pozicija pasikeisti. Mano pozicija yra tarpinė ir aš manau, kad yra labai svarbus e, klausimas, apie kurį reikia kalbėti. Aš pritariu poniai Ajuso dėl mokslininkų ataskaitos. Duomenys yra labai aktualūs, ypatingai aktualūs. Mes kalbame apie etiką. Man kyla tam tikrų susirūpinimo dalykų. Tai yra susijęs su etiniais dalykais, bet kiekvienas etiką suvokia savaip. Jeigu pranešime bus e, primesta tam tikra etika, tai aš nežinau, ar tai gerai ar blogai. Mes e, turėtume pirmiausiai vadovautis mokslininkų išvadomis. Ir mano pakeitimuose tai ir akcentuojama. Mes turime užtikrinti, kad teisės aktai taip pat būtų įgyvendinami. Ponas Nikolson. Tuomet ponas Janus Vaičiachovski. Mileda. Dėkui, pirmininkė. Planavimas yra nepriimtina grėsmė gyvūnų geroviai. Ir uh, Dabar klonavimo atmetimas yra vienbalsis. Tas yra visiškai aišku. Taip pat yra aišku, kad mums norėtųsi vis tik matyti reglamentą priimtą, o ne direktyvą. Tai būtų geresnė teisinė sąranga visoms 28 valstybėms narėms. Na ir svarbiausias dalykas e, yra tai, kad mes vis tik turėtume įtraukti labai aišku supratimą, ką reikštų pernelyg didelis reglamentavimas. Komisija galėtų patikrinti, kokie būtų kaštai perteklinio reglamentavimo galvojame, kad jeigu techniškai yra įmanoma, tai neturėtume kurti papildomos naštos suinteresuotiesiems subjektams, ypatingai kai eina kalba apie importą. Todėl labai svarbu, kad mūsų teikti pakeitimai būtų priimti. Dėkoju. E, taigi šešėliniai pranešėjai dvi minutės, e, visiems kitiems po minutę. Dabar ponas Lavija. Dėkoju. Suteiksime žodį dabar ponui Federlai. Dėkoju. Manau, kad dokumentas yra labai svarbus, nes tai apibrėžia ir tai, kaip mes žiūrime į inovacijas ir technologijas žemės ūkio gamyboje Daug kartų, žinoma, yra skleidžiamas įvairios fantazijos, e, tačiau tikrai žinome, kad klonavimo naudojimas šiandien atneša didelę žalę gyvūnams. E, Ta turime neužmiršti. Komisija teisingai sako, kad reikia draudimo, bet reikia nuolat peržiūrėti situaciją, nes reikalai nuolat keičiasi. Dabar, kai kalbame tą nuolatinį draudimą, tai ką, ką reiškia nuolatinis, pritariu kolegai iš socialdemokratų frakcijos. Mes visada galime pakeisti teisės aktą, galime turėti draudimą, galime neturėti draudimo. Man svarbiausia, kad būtų e, peržiūros nuostata, kuri užtikrintų, kad ateityje neatmestume technologijos jeigu tokie atsiras po 20 ar daugiau metų. Taip pat labai svarbu, kad e, Europos veisėjai turėtų prieigą prie aukšto, aukšto lygio genetinės medžiagos, kad išliktų konkurencingi. E, turime žemės ūkio sektoriuje būti konkurencingi ir žinome, kad kitose kontinentuose dirbama labai novatoriškai šiuo metu. Taigi planavimas ilgalaikiai perspektyvai turėtų išlikti alternatyva, žinoma, kai kalbama apie palikuonių produktų vartojimą maistui, tai mes turime čia elgtis labai tiksliai ir tiksliai formuluoti, nes kartais girdima, kad genetiškai gali būti pavojinga vartoti maistui klonuotą maistą, bet turime čia atskirti faktus nuo fantazijų. E, atsekamumas yra labai svarbus, bet e, sistema turi būti tokia, kad tikrai veiktų. Prie to matyt reikės dar grįžti tolesniuose svarstymuose komitetuose. Dėkui. Dabar žodis poniai Hazekamp. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjams už gerą pranešimą, daug darbo įdėta. Ir rezultatas, mano manimu, geras. Tačiau a, norėčiau išneikšti ir tam tikrų būkštavimų, pirmininkė. Kaip visi žinome, klonavimas netitinka mūsų piliečių interesų, vartotojai e, masiškai pasisako prieš šias technologijas, tai taip pat netitinka ir gyvūnų interesų, nes tai e, problema ne tik tiems gyvūnams, kurie yra klonuojami, bet taip pat e, ir surogatinėms patelėms. Ir e, taip pat žinome, e, kad ta technologija netobulėja, nėra mokslinių duomenų kad jinai e, kažkaip efektyvėja ir kad ji e, gali patobulėti ateityje. Taigi, aš norėčiau matyti totalų draudimą, ne tik tai klonuotiems gyvūnams draudimą, bet taip pat ir e, bet ir tiems gyvūnams, kurie naudojami kit, kitais tikslais, ne vien žemės ūkėje, bet taip pat ir sportui ar e, kitiems e, e, tikslams. Kalbu čia ir apie naminius gyvūnėlius. Ir nemanau, kad atsekamumas čia yra labai didelė problema. Mūsų piliečiai labai nusteikia prieš planavimą. Turime padaryti viską, kad uh, palikuonys. Būtų teisingai ženklinami. Aišku, visa tai susijęs su prekyba, žmonės iš to daro pinigus, bet jau ką tikrai turėtume padaryti, tai la, užtikrinti labai aišku produktų ženklinimą. Ne tik tai kalbame apie gyvūnus, bet ir apie jų produktus. Ponas Ozling. Net keista matyti, kad toks sutarimas parlamente, bet visas detalės yra pats sudėtingiausias dalykas. Aš norėčiau paprieštarauti e, Aldė kolegai. Mes negalime palikti atvirų durų ir pasakyti, kad viskas įmanoma, praktiškai pasiekiama, dėl to leisna. Ne. Vartotojai nori visiško draudimo, nes negirdėti, kad galima, turėtume, reikėtų. Ir mes turime e, ūkininkai žinoti, kad nepavirsime kažkokiamis muziejinėmis detalėmis ar objektais. Ir mes turėtume žiūrėti kitas e, technologijas. Ir tokiu būdu turėtume užsitikrinti konkurencingumą. Manau, kad gyvūnų gerovės e, teisės ir, e, ir, e, e, ir tai turėtų būti svarbiausias dalykas. Reikia kelti klausimą, ar dabar teisės aktai yra pakankamai stiprus, kad būtų galima pateisinti draudimą. Reikia apie tai kalbėti. Technologijos taip pat stagnuoja, jos neskatina gyvūnų gerovės. Mes žinome, kad gyvūnai kenčia klonavimo proceso metu dėl palikuonių Manau, kad net ir dėl importo galima pasakyti, kad tai, kas importuojama į Europą, turi būti atsekama ir atsekama užtikrinant, kad gyvūnai nebuvo klonuoti. Mes sukūrėme sistemą Europoje. Ir galime beveik tvirtai pasakyti, kad žinome, iš kur atkeliauja gyvūnai, taigi turėtume tą sistemą ir ginti. Aš nemanau, kad mes turėtume sustiprinti nuostatas dėl palikuonių. Mes turėtume išlaikyti dabartinį apsaugos lygį. Ta norėjau pasakyti ir savo pakeitimu aš sakau, kad komisijos brėžimas klonavimo nėra pakankamai aiškus, jisai per siauras, neatsižvelgiama į technologijas dabartinės ir aš pateikiu atitinkamus pasiūlymus. Dabar ponas Afrontė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes nepateikėme pakeitimų, todėl kalbėsiu labai trumpai. Mes e, matome, kad e, e, pasiūlymas, komisijos pasiūlymas geras, tačiau tame pasiūlyme buvo spragų, tos spragos buvo puikiai užpildytos abiejų pranešėjų. Ir pagrindiniai aspektai yra susiję su uh, palikuonėmis klonuotų gyvūnų. Pirmajame pasiūlyme taip pat buvo šitie aspektai, dabar perinama prie griežtesnių taisyklių, kadangi tai bus reglamentas ir taip pat keliamas klausimas ar reikėtų nuolatinio draudimo, ar ne. Šiaip iš principo pasiūlymas turėtų būti remiamas mūsų nuomonė ir jį turėtų remti piliečiai. Dabar antras raundas. E, pusantros minutės. Galiu suteikti kalbėtojams. Pirmasis ponas Dorfmanas. Dėkoju, pirmininkė. E, pasižiūrėkime, kokia buvo padėtis prieš keletą metų. Vyko trišalės darybos ir jos e, žlugo. Visiškai aišku, kad mes nenorime nei mėsos, nei, mien, nei pieno iš e, klonuotų gyvūnų. Ir nenorime, kad gyvūnai būtų skirčiami mėsai, bet tai nėra e, klausimas. klausimas svarbus klausimas yra sperma ir ką daryti su klonuotų gyvūnų palikuonėmis. E, Pone Somer pranešėjas sakė, kad mes nenorime užblokuoti visiškai importo iš trečiųjų šalių, tų šalių, kuriuose leidžiamas klonavimas pavyzdžiui, e, mėsos siuntinys atkeliauja iš kokios nors ją valstijos. Tai kaip žinoti, ar e, tie gyvūnai buvo klonuoti ar ne? Ar protėviai tų gyvūnų buvo klonuoti ar ne? E, Nebent, ne, kai kurių dalykų bus neiš, neįmanoma užtikrinti, nebent mes norėsime a, visiškai atriboti savo spermos rinką nuo, nuo viso likusio pasaulio. Mes turėtume galvoti apie praktišką kompromisą. Turbūt kalbame apie dalykus, kurių vargu ar pasieks pasiekti prakt, pavyks pasiekti praktikoje. Ponas Arnio. Are, um, Agnių. Aš jaučiu, kad mes laukiame, kad mūsų užplūs klonuoti gyvūnai mūsų rinką. Vargu ar tai tikėtina. Uh, Kodėl ūkininkas nori klonuoti gyvūną? Todėl, kad jis mano, kad labai kokybiškas tas jo gyvūnas, gyvulys yra ir jis nori, kad visi kiti jau kiesantis e, gyvuliai būtų tokie pat, bet vargu, ar tai bus, nes kažkas pasaulyje kažką geriau, geresnio klonuos ir jo klonuotas gyvūnas jau nebebus toks geras labai brangu yra klonuoti gyvūnus ir yra daug e, problemų ir aš žinau, kad mirtingumas labai didelis, bet tai tikriausiai greitai klonuotų gyvūnų vertę ekonominę sumažins. Bet jau kalbėsime apie klonuotų gyvūnų palikuonis, reikia kelti klausimą, kodėl e, tas. E, palikuonis nėra klonas, jeigu tas klonas buvo toks geras, kodėl jisai praskiestas kitais genais, aš nesivaizduoju, kodėl ūkininkas norėtų tą daryti. Todėl manau, kad mes e, jaudinamės dėl kažko, kas tikrai nevyks. Bet norėčiau visiems pasakyti štai ką. Dabar žinome, kad žmonės labai e, greitai gali keliauti per pasaulį ir jie e, dėja parveža gyvūnų lygų ir perveža jas. Ir kartais E, vienoje šalyje e, gyvūnai neserga vienomis lygomis, bet kitur jie kenčia nuo to. E, įsivaizduokite kokią nors konkrečią egzotišką lygą, kas gali būti labai rimta problema Azijoje ir labai greitai gali paplisti Europoje. Bet klonavimas gali problemą kažkiek apriboti. Taigi pagalvokime ir apie tai, kad kiekvienas dalykas turi pozityvo elementą. Merci, cher collègue. Euh, Dėkuoju. Mėly kolegos, norėčiau iš pradžių pasakyti, jog mes e, per labai trumpą laiką turėjome nagrinėti tokį sudėtingą klausimą kaip klonavimas. Jeigu būtume taip greitai diskutavę apie e, vaisių ar daržovių sektorių, tie sektoriai laukia ES pagalbos, tai būtų tikrai irgi buvo labai sunku. Taip, vartotojai laukia klonuojamų produktų pas mus, to tarp jungtinėse valstijose atvirkščiai. Ir šiandien mes e, esame priversti diskutuoti apie klonavimą komisija, mano nuomonė, elgėsi labai veidmainiškai. Viena vertus, komisija nori išlaikyti klonavimo draudimą Europos Sąjungoje, tačiau tuo pat metu jinai nesipriešina klonuotų gyvūnų palikuonių e, prekybai iš trečiųjų valstybių. Toks klonavimas uždraustas Europos Sąjungoje, bet iš trečiųjų valstybių palikuonis gali pas mus patekti. Tad e, mes jau esame tikrai pavargę nuo tokių e, bandymų ir e, esame iš tikrųjų priversti konstatuoti, jog nepaisant mūsų kalbų ir nepaisant to, kad europiečiai nenori planuotų gyvūnų, vis dėlto mes neteisingai elgiamės ir neteisingai reaguojame, negalvodami apie mūsų kontinento ateitį. Pane Grostet. Kaip ir mano kolega Dorfman, aš esu nustebusi, kad dabar diskutuojame iš naujo šito klausimo. Prieš keletą metų vyko labai gilios diskusijos šito klausimo ir mano nuomonė mes uh, aiškiai išsakėme savo poziciją, tai yra, kad nenorime planavimo, o šiandien vėl grįžtame prie tos pačios diskusijos ir man darosi truputį nejauku. Nes koks yra ekonominis interesas? Jeigu klaustume mūsų ūkininkų, tai jie pasakytų, kad nėra ekonominės naudos. Gyvulankystės sektorius to, to, to nemato, mūsų piliečiai nenori klonuotų gyvūnų ir jeigu mes pradedame kalbėti apie klonuotus gyvūnus, tai yra tikrai raudonas skuduras. Galbūt netgi labiau negu genetiškai modifikuoti produktai. Bet kadangi mes sprendžiam prekybinės e, problemas, importo problemas, aš nežinau, kaip e, mes galime aiškiai europiečiams paaiškinti, kad norėdami uh, pasiekti tam tikrą pusiausvyrą prekybos sektoriuje, esame priversti sutikti su tam tikrais dalykais, kurie yra nepageidautini ES. Todėl man ir nejauku, aš pritariu kolegai Somer, mes turime būti labai griežti šito klausimu ir neturime kvestionuoti anksčiau priimto sprendimo. Puikiai žinome, kad e, tai labai sudėtingas rytis, mes kalbame apie palikuonis, antros kartos e, klonuoto gyvūtų palikuonis, tačiau atsiekamumo sistemos nėra. Ir tuomet kaip mes galime būti ko nors tikri? Tad iš tikrųjų daug yra klausimų, aš jau baigiu, ponė pirmininkė, tie klausimai kyla mūsų piliečiams ir manau, kad turime tikrai klausyti, ką sako piliečiai ir turime tikrai elgtis racionaliai. Dėkuoju, e, ponas Jar. Ačiū pirmininkė dvi pastabas. Pirmiausia, jeigu ūkininkų paklausite apie klonavimą, tai reikia kalbėti apie sąlygas, nes klonavimas jau vyksta. Reikia išsiaiškinti, ar tai daroma ir taikoma visiems gyvūnams, ne vien tik tai ūkiai auginami, ūkiai auginamiems, bet taip pat ir sportui, ir pramogai. Reikia taikyti tą draudimą e, ir taip pat palikuonėms. E, reaguojant į pono Dorfmano ir kitų pasakymą, reiktų pasakyti, e, kad jeigu kalbam apie atsekamumą, tai ne visada šimtų procentų galima atsekti, nesam tikri, kad šimtų procentų galėsime tai padaryti. Neaišku, iki kurios kartos e, bus galima atsekti ir ar tai iš vis yra įgyvendinama. Dėkuoju, dabar žodis ponui Loizo. Dėkuoju. Aišku, mes priešinamės planavimui dėl kelių priežasčių. Visų pirma, mes e, negalim sutikti su atsakamumo nebuvimu ir kita vertus, kadangi atsakamumas neįmanomas, mes negalime e, žinoti, kurie gyvūnai yra palikonis klonuotų gyvūnų ir tai pavojinga vartotojams. Mes dabar panašu, kad e, TTIPO kontekste atveriame duris importo iš jungtinių valstijų. Kitas dalykas, mes niveliuojame žemės ūkį ir rušių įvairovė krinta ir iškyla daug rizikos epidemijos atveju. Kita vertus, klonavimas yra tradicinės gyvulininkystės pabaiga, sužlugdymas ir niekas dabar negali e, tokiamis sąlygomis pasakyti, kiek gyvūnų bus kilę iš klonuoto gyvūnų ir tai yra visiškas, visiška beprasmybė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu nauja europarlamentarė ir man šita diskusija labai primena diskusiją dėl genetiškai modifikuotų produktų. Aš manau, kad e, mes tikrai turime remtis sveikų protų, būti pragmatiški, racionalūs. Man atrodo, jog e, mums tikrai reikia protingesnio sprendimo negu genetiškai modifikuotų produktų atveju, todėl kad tas, kuris buvo primtas ten, iš principo greuna Europą. Dėkoju, ponė, ponė pirmininkė. Man e, labai gaila, kad e, ši diskusija yra pretekstas globalizacijos e, šalininkams įtvirtinti savo idėjas. Per gyvūnų klonavimą, mes bandome įtvirtinti globalizavimo taisyklės. Tačiau aš manau, kad iš principo taip yra todėl, kad mes nesugebame tinkamai tikrinti importą į Europos Sąjungą. Aš suprantu, kad turime tartis dėl bendrų prekybos taisyklių. Aš pasisakau už tai, tačiau aš manau, kad pasauliniu lygmeniu turime siekti šitų dalykų reglamentavimo ir turime galvoti apie savo modelį, jeigu norime tinkamo bendradarbiavimo. Ir manau, kad valstybės narės demokratiškai turi nuspręsti demokratiškiau negu Europos komisija, nuspręsti, ko labiau reikia mūsų piliečiams. Jeigu komisija mano, kad e, reikia geresnės apsaugos ir diskusijų valstybėse narėse, beje, mūsų diskusijos vyksta tuo pat metu kaip ir diskusijos dėl TTIP, Tad mano klausimas toks, ar komisija numato e, užtikrinti e, labai reiklius e, reikalavimus, ne tik tai etinio pobūdžio, bet ir, ir, ir, ir techninio pobūdžio, taip pat e, reikalavimus dėl patentų ir mokslinių tyrimų, nes e, panašu, kad per klonavimą bus e, bandoma įtvirtinti kai kurios genetinius e, modelius, tam tikrą tų modelių spektrą ir e, ateitie reikės laikytis šitų dalykų ir tai bus nauja Pandoros skrinė, todėl turime būti labai atsargus. Dėkuoju, ponė Šarjat Perik. Hmm. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš esmės, čia klausimas, ką ketiname daryti kas leistina ir kas neleistina. Nėra kalba vien tik tai apie gyvūnų klonavimą, kalbame apie galimą poveikį žmonėms. Tad turime žvelgti į priekį, kaip toliau elgtis, jeigu pažvelgsime į tikrovę, pasiklausysite, kas yra sakoma, tai e, praktiškai ES teritorijoje jau yra trijų kartų sperma E, jau gerime tokį pieną, jau valgome tokią mėsą ir nežinome, kiek, e, taip sakant, klonuotų gyvūnų produktų čia galime nusipirkti. E, asmeniškai esu prieš klonavimą, bet reikia žinoti, kas tiesa, kas netiesa ir kaip toliau mums elgtis. Esu pateikusi pakeitimą dėl atsekamumo sistemos ir e, dėl to, kad būtina pasitelkti ekspertus. E, jau valandą apie tai kalbame, bet diskusija tikrai turi būti daug, daug ilgesnė. Dėkoju. Manyčiau, kad dabar svarbu būtų išklausyti ir komisijos, e, ne tik todėl, kad kai kurie kolegos kėlė klausimų komisijai, bet taip pat ir dėl to, kad norime sužinoti, ką komisija galvoja apie mūsų kolegų teikiamus pakeitimus. Suteiksiu žodį poniai Šantal Brieski iš komisijos. Prašau, žodis jums. Thank you very much, Mr. Chairman. Thanks also to... Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai dėkoju poniai Zomer už e, pranešimo pristatymą, taip pat poniai Moj. Aš norėčiau uh, priminti jums, kad tie pasiūlymai e, tarybai ir parlamentui patekti jau prieš kurį laiką, 13 metų gruodžio mėnesį. Ir iš daugelio pakeitimų matome, kad visi e, sutarėme, kad ES teritorijoje klonavimas turi būti uždraustas, nes visi sutarėme, kad e, klonavimas kelia žalą gyvūnams, maisto saugos agentūra tai patvirtina. Na, o teikiami pasiūlymai mūsų manimų e, atneša e, papildomą vertę lyginant su dabartinė padėtim. Visų pirma, sukuria teisinį užtikrintumą, klonavimas bus aiškiai draudžiamas, tai bus aišku visiems ES ekonominės e, veiklos vykdytojams. E, maistas, e, klonuotų gyvūnų produktai taip pat bus e, uždrausti. Na, tai bus daroma ribota laika ir paskui bus e, tam tikra peržiūra, kur bus remiamasi mokslo duomenimis, bet kokiais duomenimis, kuriuos komisija galės gauti. Taigi, E, tai yra ribotas draudimas, e, leidžiant, e, darant prielaidą, kad mokslas gali vystytis. Yra keltas elementų, kuriuos turime pripažinti labai aiškiai ir realistiškai. Nėra problemų dėl gyvūnų gerovės susijusių su klonuotų gyvūnų palikuonimis. E, tie gyvūnai yra auginami naudojant tradicinės technologijas. E, komisijos pasiūlyme kalbama apie tuos gyvūnus, e, kur yra tikimybė, kad jie bus klonuoti ir yra tikimybė, kad kils gyvūnų gerovės problemų. Pavyzdžiui, kalbame apie gyvūnų gerovės problemas susijusias su vištiena ir žuvimis. Todėl mūsų pasiūlymai kuo labiau remiasi tikrovę, e, mokslo problemomis ir gerovės problemomis. Taip pat, jeigu norime eiti toliau negu kad siūlo komisija, mes turime labai gerai E, neužmiršti proporcingumo problemos. Atsimenate diskusijas dėl e, ženklinimo problemų. E, mūsų kolegos komisijoje dabar rengia studiją ir bando įvertinti sąnaudas pagal mūsų poveikio įvertinimą. Tai mūsų pačių ūkiams ir pramoniai tai atneštų labai ženklės E, ženklės išlaidas, jeigu norėtume įtraukti ženklinimą. Ir ypač jeigu draustume e, palikuonis ir tų palikonių maistą. E, su tuo nėra susiję jokių gyvūnų gerovės problemų. Na ir pagaliau norėčiau taip pat pasakyti, kad klonavimo apibrieštis, jeigu norime ją pakeisti, turime suprasti, kad ta e, priežastis turi būti susijusi su e, gyvūnų veisimu nelytiniu keliu. EFSA e, e, įsikištų tik tai tada, jeigu būtų kokiu nors problemų dėl gyvūnų gerovės. Tad mums reikia šitą apibriežti e, būtent sėti su e, veisimu nelytiniu keliu. Taip pat turi būti labai aišku, kad e, tos pagrindinės nuostatos jokiais būdais neturi nukentėti dėl TTIP susitarimo. Mes Atidžiai išanalizavome pakeitimus ir susidaro įspūdis, kad e, daug tų pakeitimų pareikalautų e, papildomo poveikio vertinimo ir tai e, atneštų taip pat ir gana ženklę papildomą naštą mūsų ūkininkams ir maisto pramoniai. Tad juos reikia labai atidžiai išanalizuoti, remiantis atitinkamu sutarties straipsniu. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir dėkuoju pranešėjams. Dėkuoju už jūsų vertingas pastabas. Taip pat, kad pateikėte mums įdomios informacijos. Dabar galime apibendrinti diskusiją ir tam suteiksiu žodį dar kartą poniai Somer. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkoju visiems, kurie šiandieną kalbėjo. Jau nekarta buvo pasakyta, jog Europos piliečiai nenori klonuotų gyvūnų. Europos Sąjungoje nėra visai taisyklių šioje srityje, dėl to mes ir nagrinėjame šį klausimą. Šiaip jau klonavimo dalykai svarstomi daug metų, bet mes nesusitarėme dėl taisyklių. Diskusijos dabar jau subrendo, tikriausiai tą parodė ir šios dienos diskusija. Kol kas nežinome, kas yra ES rinkoje. Toks yra faktas. Bet tampa vis aiškiau, kad mes turime e, e, reglamentuoti viską, reikia griežtų taisyklių. Kolegos kalbėjo apie sportinius gyvūnus, kurie turėtų būti įrašyti būtinai. Aš nemanau, kad reikėtų kažkokių išimčių, o dėl naminių gyvūnų, gyvūnėlių. E, suprantu mintį, bet nežinau, ar vis tik tai tai e, atitinka e, reglamento projekto dvasę, ar pritiktų tie dalykai. Galbūt reikėtų minėti e, šias kategorijas ateityje ir ateityje reikės užtikrinti, kad bus reglamentuota šis rytis, nes e, žmonės, pavyzdžiui, e, norės klonuoti šunis vedlius, kad nereikėtų prie visai kito šuns taikytis. FAO prieš keletą metų e, dėl atsiekamumo dirbo ir palaikomi ryšiai su trečiosiomis šalimis e, šioje srityje. Importas iš trečiųjų šalių, e, jam taikomis atsiekamumo principas, tai kodėl klonavimui negalėtų būti taikomas toks principas ir ne, kodėl jis negalėtų pasiteisinti. Uh, Aš nemanau, kad mes turime visiškai išdrausti produktus iš tų šalių, kuriuose leidžiama klonuoti gyvūnus. Turbūt atsiekamumo principo užtektų. O dabar dėl kartų, kiek kartų reikėtų prašyti komisijos, kad ji padėtų mums e, šiuo klausimu. Galbūt vėliau reikės dar šį klausimą e, svarstyti iš naujo, bet praktiškai e, galbūt klausimas nebebus aktualus, nes produktų nebebus rinkoje. Apie tai buvo kalbama ir FAO, kai buvo nagrinėjami ženklinimo reikalavimai. Ta pati galima pasakyti apie genetiškai modifikuotus organizmus. Žinoma, kai buvo ir kokia dabar galioja tvarka. Manau, kad galime leisti, jog reikalavimai būtų taikomi ir palikuonims. Taryba jau suprato, kad didelę daugumą yra nusistačiusi prieš klonavimą ir tikiuosi, kad bus deramai pasižiūrėta į šį klausimą. Aš ne tik atidžiai išklausiau jūsų, bet ir labai daug prisirašiau. E, norėčiau dar pasakyti, kad su kolege Džiuliamoj e, numatėme datų, kada būtų galima susitikti ir tęsti darbą. Birželio 17 dieną, jeigu teisingai prisimenu, bus balsuojama komitete. Ir tiek. Labai ačiū Jums uždėmesį. Dėkuoju dar norėčiau pasakyti jums, kad komitetai kartu balsuos birželio 17 dieną, 15 valandą. E, dirbsime gal 55 taisyklę. Daugiau darbo tvarkėje neliko klausimų. Galime baigti bendrą posėdį. Dėkoju ponui Sikėskui ir visiems abiejų komitetų nariams už naudingą diskusiją. Labai jums ačiū. Susitiksime birželio 15.